Manau, kad e, e, ši priemonė dabar taupimo laikotarpiu būtų puikiai priemonė apsaugant e, Junkinės karalystės finansinius interesus. Ačiū kolega Tamakui. Taigi, baigėme diskusijas dėl kolegos Martino pranešimo. Na, kaip jau buvo anksčiau sakyta, dėl pono Bitikoro pranešimo nebediskutuosime, nes mes turime ruoštis kitam posėdžiui. Taigi e, dabar e, juos nagrinėsime rytoj, o dabar pertraukai.